Good morning. Labas rytas. Labas rytas, gerbiami kolegos. Sėskite, prašom sėsti. 9 val. pradėjome posėdį šiandien, dirbome kartu iki 10 val. su biudžeto kontrolės komitetu ir E, balsavome kitoje salėje visą valandą dėl ES apsaugos, e, finansinių interesų apsaugos. E, bendras buvo pranešimas pristatytas ponė Grėslė biudžeto kontrolės komiteto ir aš rengėme pranešimą, aš rengiau jį mūsų komiteto vardu, o dabar pradedame darbą vien tik mūsų komitete, tai yra eilinis posėdis. E, vykstantis šioje salėje. Prašau jūsų dėmesio. Aš prašau jūsų pasižiūrėti į darbo tvarkę labai atidžiai. E, e, labai turime daug balsavimų. Po pirmo darbo tvarkės klausimo pradėsime balsuoti. Jeigu pamiršote korteles, paprašykite, kad kas nors jums jas surastų ir atneštų. Ir man taip pat reikia prašyti, kad kas surastų mano kortelę. Taigi žiūrėkite, atidžiai sekite darbo tvarkę, reikia pirmiausia ją patvirtinti. Prašoma pakeisti kai ką. E, gal pranešimas bus, dėl sekol bus pirmas balsavimas, o paskui Inetveld pranešimas dėl viešos prieigos prie dokumentų, paskui Mitsolo pranešimas, tarptautiniai susitarimai. Dėl ESO Paskui e, diskusija apie Libę delegacijos vizitą į Bulgariją e, ir ponos Tolojano klausimas, 18 punktas, patvirtintas balsavimas, e, policijos e, tarnybos ateitis, dėl to balsuosime. Ir jeigu niekas neprieštarauja, kažkas nori pasisakyti? dėl darbo tvarkos, dėl 15 punkto balsavimo sąraše. E, dėl 15 klausimų aš neturiu balsavimo sąrašo. 15 klausimų. Priminkite, apie ką kalbate. Apie periklį. Balsuosime, balsuosime dėl periklio. E, dabar jau atneštas balsavimo sąrašas ir dalyjamas. Aš negavau balsavimo sąrašo. Jūs gausite iš sekretoriato tą sąrašą. Mes uh, užtikrinsime, kad jūs jį gautumėte. Pone Kleis. Labai prašau visų laikytis tylos. Prašom, ponė Kleis. Ar mes kalbame apie pirmininko e, pranešimus, kad kokia čia dalis dabar? Buvo klausima apie periklį įrašytas šis klausimas į balsavimą. Vakar jūs gavote elektroniniu paštu balsavimo sąrašą bet aš turiu klausimą dėl pirmininko pranešimų. Ar dabar galiu pateikti tą klausimą ar ne? Praėjusią savaitę vyko įvairios misijos, kelionės, <clears throat> tai galbūt reiktų apie jas pakalbėti ir apie, apie tas, kurios dar vyks. Nes praėjusią savaitę buvo keltas klausimas dėl delegacijų sudėties e, vykti į misijas į Italiją ir Bulgariją. Konstatavome, kad e, <clears throat> prie frakcijų neprisijungę nariai turėjo teisę dalyvauti misijoje į Italiją dėl to, kad reikėjo tinkamai pakeisti Dehonto sistemą, kuri jau buvo pakeista, tačiau mes prieimėme sprendimą staiga, kad Dehonto sistema bus suspenduota ir bus pradėta vėl iš naujo taikyti nuo 14 metų sausio pirmos dienos. <clears throat> Kodėl ta devanto sistema nėra taikoma, noriu paklausti, nes e, tokiu būdu yra diskriminuojamas mažesnis frakcijos ir prie frakcijų neprisijungusiai nariai, kadangi jie pareiškė savo interesą vykti į šią misiją į Italiją, taigi kodėl tos taisyklės nebuvo pritaikytos taip kaip jos buvo pritaikytos ir kaip jų buvo laikomasi kitose komitetuose. Mūsų komitete taip nėra tas pats taikytina ir apie taiktina ir misiją į Bulgariją. Gavome laišką iš parlamento pirmininko Šulco, kuriame teigiama, kad per daug e, parlamento narių vyko kaip lydintieji asmenys ir dabar jie turi atitinkamai apmokėti savo uh, kelionės išlaidas. Pirmininkas. Pone Kleis, mes e, supratome, ką Jūs sakėte, bet e, vis tik tai turime balsuoti. Kai kurie nariai nori balsuoti, išklausė Kolino klausimą ir noriu pasakyti, kad šį sprendimą priemė koordinatoriai, Jūs galbūt jam nepritarė, bet koordinatoriai e, nutarė, kad HON sistema bus nustatoma kiekvienais metais iš naujo. Pagal į tą sistemą bus paskirstomi nariai. Mes e, atsižvelgėme jūsų klausimą. Dabar um, dirbkime toliau. Labai apgailestauju, bet nėra vertimo į suomių, estų, maltiečių ir kroatų kalbas. E, dabar turime kalbėti apie bendrovydę perkeliamų trečiųjų šalių piliečių atvykimų ir apsigyvenimo sąlygo, sąlygų. Uh, E, ponas Jekolino pristatys trumpai šį klausimą, paskui mes pradėsime balsuoti. Prašom. Labai ačiū, pirmininkė. Ką tik vyko trišalės susitikimas su taryba ir komisija, taigi beliko nedidelis žingsnis iki e, pabaigos. E, E, šis klausimas nepaprastai svarbus, pirmiausia galvojant apie mm, aukštos kvalifikacijos darbuotojus. Praeitą mėnesį, per praeitą e, Strasbūro sesiją balsavome dėl sezoninius darbuotojus. Ir e, mums pavyko dabar susitikti aptarti su kitomis institucijomis, e, atsisakėme, dingo kvotų klausimas, išsprendėme jį ir atitinka dabar sustarimas Europos parlamento lūkesčius. Tačiau, jeigu kalbėsime apie užimtumo komiteto galės, e, liko neišspręstų jautrių klausimų, tačiau bandome viską E, sutvarkyti, susitarti ir tai taip pat yra e, susijęs su dvišaliais susitarimais su valstybėmis narėmis. Mes norime vienodos sistemos, kuri būtų taikoma visuotinai ir bandome parem, rasti sprendimą, kad e, vadovai, specialistai ir e, stažuotojai, baigę universitetus, būtų vienodai traktuojami visur pagal mm, tą sistemą, kuri taikoma priimančios šalies e, darbuotojams. darbuotojų iš trečiųjų šalių, mano nuomonė, yra puikus įgūdžių šaltinis, e, jie labai svarbus darbo rinkai ir tai susijęs su legalia migracija. E, mes turėtume. Mm, e, žinau, kad tuoj pat vyks korepero sutikimas, mes dabar baigėme viską ir tikiuosi, kad viskas bus išspręsta pozityviai. Šiandien ryta vyko balsavimas, e, jūs pristatėte padėtį, dabar pradėkime balsuoti, nes kai kurie kolegos atėjo į salę tik dėl balsavimo. E, nebegaiškime laiko ir pradėkime balsuoti e, nuo tarybos ir parlamento reglamento projekto dėl SEFOL. Mūsų pranešė yra Kinga Gal. Balsuokime. Aš, aštuntasis pakeitimas. Atmesti pasiūlymą, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Dabar balsuokime dėl pakeitimų. Trečiasis kompromisas dalimis. Pirmoji dalis. Prašoma balsuoti vardiniu būdu Taigi balsuokime. Pirmininkė, noriu užduoti klausimą, kadangi šią savaitę kalbėjome apie tai, jog e, turėtų būti patiktas prašymas ateitie numatyti galimybę komitete e, balsuoti vardiniu būdu. Todėl esu nustebusi, kodėl šiandien taip balsuojame, kiek žinau, darbo tvarkė tai nėra numatyta. Darbo tvarkos taisyklėse tokia tvarka nėra numatyta. Pirmininkas gerai. <clears throat> Ketiname keisti darbo tvarkos e, taisyklės ir 15 narių paprašė surenkti balsavimą šio klausimo vardiniu būdu, taigi taip ir elgsimės. Dabar vardiniu būdu balsuosime dalimis dėl trečiojo kompromiso kas e, dabar balsuosime dėl pirmosios dalies, pirmiausiai pasitikrinkime, pradedame balsuoti. One PP2 Many. Iš EPP vienu per daug. Dabar viskas gerai. Balsuojame, balsavimas baigtas. 34 už 13 prieš patvirtinta. Antroji dalis. Balsuojame elektroniniu būdu. vėl vienu iš EPP per daug. Baigėme balsavimą. 40 6 prieš priimta. Trečioji dalis. Balsuojame. Baigėme. 32 už 16 prieš priimta. Kitas klausimas. Atkrito nemažai pakeitimo, trečiasis pakeitimas, kas už? Prieš. Sulaikė primta. Konstatuojamosios dalis. Antrasis kompromisas. Kas už? Prieš. Silaikę. Priimta. Antrasis pakeitimas už. Prieš. Silaikė. Priimta. Pirmasis kompromisas už prieš, susilaikė, priimtas. 17 pakeitimas už, prieš, susilaikė atmestas. 18 pakeitimas už, prieš, susilaikė priimtas. 20 už, prieš, susilaikė atmestas. 21 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 22 kas už, prieš, susilaikė atmestas. 23. E, dalys atskiros. Pirmoji dalis 23. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. Antroji dalis atkrenta. Pamirškime apie ją. Ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Penktasis už Ne, atkrito, atkrito. Šeštasis už. Prieš. Susilaikė priimta. Septintas atkrenta. Tuomet tekstas su pakeitimais. Balsuokime elektroniniu būdu, prašom. Balsavimas baigtas. 34 už, 14 prieš, vienas susilaikė patvirtinta. Dabar e, įgaliojimai pradėti darybą su taryba. Reikia kvalifikuotos daugumos. Jeigu 31 balsuos bus patvirtinta, jeigu ne, tai bus atmesta pas, tas pasiūlymas. Balsuojame. Baigėme. Taip, užsitikrinome daugumą, 36 už 10 prieš 3 susilaikė. galima pradėti darybas. Pone gal, norėjau padėkoti e, ponė Gions, šešėlinius panešėjams e, ir kitiems, e, kurie labai profesionaliai dirbo. Labai ačiū visiems kolegoms. Dabar kitas klausimas. Sophie Intveld pranešimas visuomenės, visuomenės teisės susipažinti su dokumentais. 72 pakeitimas yra atsimtas, gavome tokios informacijos, dėl jo nebalsuosime. Dabar 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Tikriname. Tikriname. Balsuojam dėl 37. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 28 už, 19 prieš 2 susilaikė. Patvirtinta. 38. Kas už? 38. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 39. Kas už? Kas prieš? susilaikę, nebuvo aišku, tikriname. Tikriname. Pradėme balsuot. Balsavimas baigiamas. Baigiam balsuot. 26 už, 21 prieš. Patvirtinta. 40 kas už, kas prieš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 prieš, susilaikę, patvirtinta 56 už, prieš, susilaikę, atmesta 57 už, prieš, susilaikę, atmesta 58 už, prieš, susilaikę, atmesta 59 už, prieš, susilaikę, atmesta 60 už, prieš, susilaikę, patvirtinta, 61 už, prieš, susilaikę, atmesta. 62 už, prieš, susilaikę, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė atmesta 64 už, prieš susilaikė atmesta 65 už, prieš susilaikė patvirtinta 66 už, prieš susilaikė, patvirtinta 67 už, prieš, susilaikė, atmesta 68 už, prieš, susilaikė, atmesta 69 už, prieš, susilaikė, atmesta 70 už, prieš, susilaikė, patvirtinta 72 už, prieš, susilaikė, atmesta 72 už, 72 atsiimtas, 73 ir 74 susiję, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 75 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 76 už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 77 už, prieš, susilaikė, atmesta 78 už prieš susilaikė patvirtinta 79 už, prieš susilaikė patvirtinta 80 už, prieš susilaikė atmesta 81 už, prieš susilaikė patvirtinta 82. Tikriname gerai. Tikriname 81 pakeitimą. Prašau balsuot. Balsavimas pradedamas. Dabar balsavimas jau baigiamas. 23 už, 23 prieš, 3 susilaikė atmesta. Prašau, sako pirmininkas. 82, kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 83, kas už? Kas prieš? susilaikė, patvirtinta 84. Gerai, tikriname. 83. Prašau balsuoti. Pasavimas baigim. Patvirtinta. Dabar 84. Kas už? Kas prieš? susilaikę, patvirtinta. Tikriname, tikriname. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 24 už, 24 prieš. Atmesta. Dabar konstatuojamosios dalys. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Nėra aišku, tikriname. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 29 už, 21 prieš. Patvirtinta. Antras pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Trečias pakeitimas kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas kas už? Kas prieš? Kas prieš dar kartą? Socialistai kelkite iškiau rankas. Patvirtinta. Ketvirtas pakeitimas dabar. Tikriname iš karto tada. Ketvirtas pakeitimas, prašau tikrinti. Nematau socialistų rankų, dėl to ir nežinau tiksliai, koks rezultatas. Bet man atrodo, kad patvirtinta. Žiūrim. Baigiam balsuot. Taip, patvirtinta. Toliau, penktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtintas šeštas pakeitimas, kas už. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas septintas pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikė, atmestas aštuntas pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikė, atmesta devintas pakeitimas ir dešimtas, kartu dėl jų balsuosim. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Tikriname. Dėl dviejų pakeitimų, 9 ar 10. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. 26 už, 25 prieš patvirtinta. Dabar 11 atkrenta, 12 kas už, Kas prieš? Susilaikę, nėra aišku, tikriname. Prašau balsuoti. 12 pakeitimas. Balsuojam. Baigiam balsuoti. 27 už, 24 prieš patvirtinta. 13 pakeitimas kas už, kas prieš. Laikė nėra aišku tikrinam. Baigiam balsuoti. Kas yra valtas pakeitimas? Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Tikriname, tikriname. 14 pakeitimas. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Dvidešimt trys už, dvidešimt aštuoni prieš. Atmesta. Penkioliktas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Šešioliktas. Kas už? Tikriname. Norit patikrinti 15. Tikriname 15 pakeitimą. Prašau balsuot. Baigiame balsuot. 29 už, 22 prieš patvirtinta 16 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. 17 pakeitimas. Jau dėl jo buvo balsuota. Tas pats ir su 18 yra dabar 19 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 20 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta 21 pakeitimas. Dėl jo jau buvo balsuota. 22 tas pats. 23 tas pats. Iškart 24 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 25 kas už? Kas prieš? susilaikė, atmesta 26, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta 28, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta 30. Nereikia dėl 29 dar balsuot, prašau balsuom, 29. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtinta 30. Kas už? Kas prieš susilaikė, atmesta, 31, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta, 32, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta, 33, kas už, norite tikrinti, tai dabar 32 pakeitimas, prašau balsuoti. Pradame balsuoti. Baigiame balsuoti. Baigiam balsuoti. 29 už, 29 prieš patvirtintas. 33. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 34. Kas už. Norite patikrinti? Tikriname 33. 33 pakeitimą. Jūs norėjote patikrinti. Pradedame balsuoti. Baigiam balsuoti. 24 už, 25 prieš atmesta. Dabar 34, kas už. Kas prieš? Susilaikę atmesta. 35, dėl jo jau buvo balsuota. Nereikia dėl balsuoti 36 tada. Kas už? Kas prieš? Susilaikę atmesta. Dabar dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais elektroniškai prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Balsuojam. Pone Mišelį. Dar penki kolegos nebalsavo kažkodėl. Balsuojam. Spauskit mygtukus. Baigiam balsuoti. Kągi, žiūrim, 26 už, 18 prieš, 7 susilaikė. Patvirtinta. Ačiū. Dėkoju. Dėkojame poniai Intveld. O dabar balsuosime dėl pasiūlymo, dėl reglamento, kuriuo įkuriamas, įkuriama Europos prokuratūros prokuratūros tarnybą. Salvatorija Kolino yra mūsų pranešėjas šiuo klausimu ir yra įsivėlusių klaidų. Kont 11e, jis patenka į 8 kompromisą. Iškart tada perinama prie balsavimo 27 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Atmesta. Trečias kompromisas. Kas už? prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar, dabar čia atkrenta nemažai pakeitimų. Ir iškart periname prie ketvirto kompromiso, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dabar 33 pakeitimas, kas už, 33 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę patvirtinta. Tikrinam. Tikrinam. 33 pakeitimas. Prašau balsuot. Pradame balsavimą. Baigiam. Šešiolika už, dvidešimt trys prieš atmestą. Dabar 34 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Šimtas dvidešimt aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dabar 37. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Dabar penktas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturisdešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 51 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 52 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikrint, tikrinam. 52 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiam balsavimą. 25 už, 20 prieš patvirtinta. Jūri pirmasis, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 53, kas už, kas prieš, susilaikę, atmesta. 56, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Tikriname 56 pakeitimas. Tikrinam, pra, prašau balsuot. Baigiame balsavimą. Aš 19 už, 26 prieš atmestą. Aštuntas kompromisas. Kas už? Kas prieš susilaikė patvirtintam. Dabar 60 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Devintas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Dabar dešimtas kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Jūri 2. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 11 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 12 kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 85, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 86, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. 13 kompromisas. Gerai, tikriname 86. Prašau. Balsuojam. Baigiam balsuot. 21 už, 24 prieš. Atmesta. Dabar 13 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 90 kas už. Kas prieš? Susilaikė, nėra aišku, balsuojam elektroniškai. 90 pakeitimas. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. 40 už 5 prieš. Labai iškus rezultatas, bet prašau kelti rankas. 92 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. Bet jeigu norite tikrinti, prašau. 92 pakeitimas. Balsuojam. Baig... Balsuojam. Baigiam balsuot. Atmesta. 14 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Kont 11, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 101, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 15 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 105, kas už, Kas prieš? Tikriname. Tikriname. 105 pakeitimas. Baigiam balsuot. Kelkite rankas, nes kitaip aš nematau. Vienintelis būdas matyti tikslų rezultatą yra E, balsuoti elektroniškai. 106. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 16. Kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Biudžetas 1. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Biudžetas 2. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Tikriname. Antras biudžeto pakeitimas. Balsuojam. Baigiam balsuot. 23 už, 21 prieš patvirtinta. Trečias biudžeto pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Norite tikrinti? Turite teisę, bet man atrodo aišku. Penktas biudžeto pakeitimas kas už, Kas prieš susilaikė patvirtinta. Jūri 4. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Jūri 5. Kas už? Kas prieš? <coughs> Čia nėra aišku. Tikriname. Jūri 5. Pakeitimas. Prašau balsuoti. Jūri 5. Balsuojam. Baigiam balsuoti. Baigiam balsuoti. 15 už, 27 prieš. Viskas aišku, atmest, atmetamas pakeitimas. Biudžetas 6, kas už. Kas prieš, susilaikė patvirtinta. Tikriname. Biudžeto šeštas pakeitimas, prašau balsuot. Baigiam balsuot. Dabar baigiam. 25 už, 18 prieš patvirtinta. Dabar kont 2. Čia yra dvi dalys. Dėl, dėl pirmos dalies nereikia balsuot. Balsuom tik dėl antros dalies. Prašau, balsuojam. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dabar kont 3. Kas už? Kas prieš susilaikė? Patvirtinta. Biudžeto devintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Biudžeto vienuoliktas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Šimtas dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Jūri septyni, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Tikriname. Juri septintas. Prašau balsuot. Baigiamas. 19 už 24 prieš atmesta. Juri devintas, kas už? Kas prieš susilaikę? Patvirtinta. Juri dešimtas, kas už? Kas prieš? Susilaikę, tikriname. Prašau, tikriname. Juri dešimtas. Balsuojam. Baigiam balsuot. Baigiam balsuot. 19 už, 24 prieš atmesta. Kont 5. Kas už? Kas prieš? Susilaikę, patvirtinta. Tikriname. Kont penktas. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Atmestas. 18 už, 25 prieš. Kont šeštas, dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta antroji dalis, Tikriname, tikriname pirmąjį dalį. Pirmąjį dalį. Prašau balsuot. Baigiam balsuot. Patvirtinta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, tas pats patvirtinta. Kont dešimtas, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Kont 11, kas už, kas prieš susilaikė patvirtinta. Kont 12, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Kont 13, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Š, dabar 111 pakeitin, pakeitimas. Jis net krito automatiškai. 111 pakeitimas. Kas už? Kas euh, prieš? Susilaikė. Tikriname. 111 pakeitimas. Prašau balsuot. Pratame balsavimą. Koks rezultatas? 23 už, 20 prieš. Patvirtinta. 112 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Kont 16, dvi dalys, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta antroji dalis, kas už, kas už dar kartą, ačiū, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dabar tikriname Antroji 16 dalis. Prašau balsuot. Koks rezultatas? Patvirtinta. Dabar komp 17. Komp 17 kas už. Kas prieš? Susilaikę. Nėra išku. Tikriname. Kont 17 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Dvidešimt vienas už, dvidešimt prieš. Patvirtinta. Dabar šimtas, dabar septynioliktas kompromisas. Septynioliktas kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Tada perinam dabar iš kart prie 116 ir 125 jie kartu. Kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar dabar konstatuojamosios dalys, 18 kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė Patvirtinta. Dabar 12 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Pirmas kompromisas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 17 kom, a, pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Tikriname. 17 pakeitimas. Balsuojam ponas Albrechtas dar nori kažką pasakyti. Labai atsiprašau, aš labai gerbiu mūsų komiteto darbą, bet prašyti tikrinti balsavimo rezultatus gali tik tai parlamentarai. Tik jie, ne darbuotojai. Pirmininkas, kai tik tai girdžiu žodį ček, tai tada ir galvoju, kad taip sako parlamentaras. Reikia tikrint matyt, kai tik tai išgristų žodį ček. Esate visiškai teisūs. Na ką, tikriname balsavimo rezultatą, prašau balsuoti. Baigiame balsavimą. Baigiame balsavimą. Taip, čia 17 pakeitimas. Birgit Cipel pakeitimas. Tikriname jo balsavimo rezultatus, baigiame balsuot. Baigiame balsuot. Dvidešimt vienas už, dvidešimt vienas prieš, atmesta. Dabar devynioliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tikriname. Devynioliktas pakeitimas. Tikriname. Balsuojam. Baigiam balsuot. Dvidešimt septyni už trylika prieš. Patvirtinta. Bet reikia kelti rankas. Žinau, kad pavargom, bet reikia kelti rankas. Kitaip ne, neaišku, koks rezultatas. Nes reiks visą laiką tikrinti. Dabar A konstatuojamoji dalis biudžeto. Kas už? Kas prieš? Atmesta. B konstatuojama dalis. Kas už? Kas prieš? Patvirtinta. C konstatuojamoji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. A. Konstatuojama dalis kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 20 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 22 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antras kompromisas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuom dėl viso teksto su pakeitimais ir pateisimais. Prašau balsuoti. Baigiam balsuoti. Baigia balsuoti 34 už, 7 prieš, sakant pana Jakolino. Another vote, which is... Dabar perkime prie kito balsavimo koelio pranešimas dėl Europos Sąjungos išorės sienų priežiūros. Pradėkime balsuoti dėl gautinio dokumento teksto, dėl kurio buvo sutarta per trilogo posėdžius. Taigi balsuokime elektroniniu būdu iš karto, pradėme balsuoti. O Dar nebaigėme balsuoti. Trūksta trijų balsų. Ar kas nors išėjo iš salės, kortelės neturi. Taigi, baigiame balsuoti. 35 už 2 prieš 3 susilaikė, ačiū pane Koelio už išorės su sienų priežiūrą. Dabar rekomendacija dėl Azerbaidžiano. Nėra pakeitimų. Rekomendacijos projektas. Balsuojame dėl viso dokumento. A, yra du dokumentai. Tai yra rekomendacijos projektas dabar dėl jo balsuojame. Balsuojame dėl readmisijos sustarimo su Azerbaidžianu, tai yra pirmasis pranešimas, dėl jo dabar ir balsuojame, pradedame balsuoti. <clears throat> Radau. 30 už 7 prieš 1 susilaikė pritarta. Dabar antrasis Gabriel pranešimas, tai yra ES ir Azerbaidžianos sustarimas dėl vizų režimo supaprastimo. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. 32 už 4 prieš sulaikė taip pat pritarta. Hmm. Jūsų balsavimo įranga neveikia, nu, nepaisant to balsavimas įvyko ir pranešimai patvirtinti. Kitas balsavimas Dies Demera pranešimas dėl e, pagalbos programų siekiant kovoti su klastotėmis. Pradame balsuoti dėl viso dokumento pasiūlymo, balsuoti baigiame. 38 už, <clears throat> ne vienas ne balsavo prieš, ne vienas nesusilaikė vienbalsiui, dabar Tanja Fajon pranešimas <clears throat> dėl išorės sienų kirtimo ir valstybėms, kurių, valstybės, kurių piliečiams taikomas vizų reikalavimas. Balsuojame dėl trilogo darybose patvirtintų rezultatų, pradame balsuoti. Balsuoti baigia. 303 už, 4 prieš, 1 susilaikė pritarta. Dabar ponios McIntyre pranešimas dėl euro ir kitų valiutų apsaugos nuo klastojimo, būžimos teisės kontekste, trilogo metu buvo pasiektas susitarimas, taigi dabar pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. 37 už, 2 prieš, ne vienas nesusilaikė. Ačiū ponė McIntyre. Dar liko vienas balsavimas, tai yra rezoliucija dėl vizų politikos ateities. Reikia dėl jo balsuoti. Balsavimo sąraše šis pranešimas rezoliucijos projektas nurodytas, taigi dėl jo balsuokime, pradedame balsuoti. Balsuoti baigime. 22 už 3 prieš 3 susilaikė. Tiek buvo balsavimų, toliau teškime darbo tvarkės svarstymą. Ačiū tiems, kurie dalyvavo balsavimuose. 14 darbo tvarkės klausimas dabar. Ar 19 darbo tvarkės klausimas. Prašau visų, kurie nori išėti iš salės, padaryti tą tyliai. Please.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 Okay, there we go. Taigi, 19 darbo tvarkės klausimas darybos dėl daugiametės finansinės programos nuo 14 iki 20 metų įgyta patirtis ir tolesni veiksmai. Kinga Gions yra pranešėja. Jie pristatys pranešim savo vertinimus dėl pakeitimų šiam pranešimui ponė Gions dabar. Prašo žodžio. E, trumpai pristatysiu viską. Mes pateikėme nuomonės projektą, <clears throat> remdamėsi įvairiais teiktais pasiūlymais dėl daugiametės finansinės programos surinkę šias nuomonės Mes, e, turiu pasakyti, sulaukėme nedaug pakeitimų, 14 jų buvo, dauguma jų problemų nekelia, galime jums pritarti ir galime juos e, sutalpinti vieną kompromisinį pakeitimą. Galbūt vienas pakeitimas, e, kurį patikė ponas Lambertas, ne visos frakcijos jam vienodai pritarė galėtumėte žinoti, kad frakcijos laikėsi skirtingos pozicijos dėl prieglopščio imigracijos fondo. Ir jūs siūlėte traukti tokią nuostatą apgailestauja, kad komisija ir taryba pasiūlė naudoti migracijos ir prieglopščio fondą E, išorės politikos veiksmams trečiosiuose šalise, nenurodydamas teisinio pagrindo tokiems veiksmams ir nepalikdamas parlamentui galimybės e, prieštarauti tokiems pasiūlymams. Manau, kad tai buvo vienintelis klausimas, dėl kurio nebuvo sutariama. Tai yra, ar finansuoti ar nefinansuoti išorės veiksmų iš šio fondo lėšų. Šis vienintelis klausimas lieka atviras, o kadangi pakeitimų buvo pateikta nedaug ir jie neprieštarauja vieni kitiems, tai mes galėsime pirmadienį Strasbūrė dėl jų balsuoti. Ačiū ponė Gönšiu už pakeitimo pristatymą ir ponė Jean Lambert šešienė prašėjo prašytų žodžio. Pirmininkė, Noriu tik pabrėžti, kad penktasis pakeitimas, kurį ką tik paminėjo ponė Gönč, svarbiausias su juo susijęs aspektas mums yra nebūtinai turinys, gali, turint omeny, kad komisija ir taryba patikė šį pasiūlymą, reiškia, kad parlamentas neturėjo jokios galimybės jam paprieštarauti. Galbūt parlamentas būtų tą patį pasiūlymą pateikęs, tačiau tik dėl to būdo, kuris buvo pasirinktas priimti sprendimus, tai pats būdas mums nėra priimtinas, kadangi taryba ir komisija priėmė šios sprendimus nepasitarusi su parlamentu ir tai mums kelia susirūpinimą. Tai yra tas galimybės paprieštarauti komisijos pasiūlymams <clears throat> nebuvimas. Taigi, e, mums e, nekyla galbūt klausimų dėl paties pasiūlymo esmės ar turinio, tik tai dėl formos ir būdo, kaip jis buvo patiktas. Steiksime žodį komisijai dabar. Ačiū pirmininkė už galimybę trumpai pas, pakomentuoti šį darbo tvarkės klausimą. Kiek žinau, pranešėjai pirmiausiai buvo svarbu pristatyti savo požiūrį į pakeitimus. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad labai palankiai vertiname sieki e, pasimokyti e, visoms institucijoms iš praėjusių darybų dėl daugiametės finansinės programos. Tai bus labai naudinga tvirtinant kitą finansinę daugiametę programą ir e, reikėtų įvertinti, kokią kas buvo padaryta blogai tiek turinio, tiek dėrybų proceso eigoje. Taigi šią iniciatyvą vertinu labai palankiai. Dar turėčiau kelis pastebėjimus. Pirmiausiai, skaitant rezoliuciją, susidaro įspūdis, kad bandoma e, atskirti e, informacijos pateikimo būdą iš komisijos tarybai ir parlamentui. Aš noriu pasakyti, kad komisija iš tiesų e, siekia užtikrinti, kad e, visi formalumai būtų atlikti, pateikiant informaciją parlamentui ir tarybai ir be to ta informacija buvo abiems institucijoms pateikima vienu metu. E, Home generalinis direktoratas taip pat gali patikinti, kad tiek pirmininkaujančiai šaliai, tiek lybės sekretariato informacija buvo pateikta tuo pačiu metu, ypač e, pateikiant informaciją apie tai, kaip reikėtų vertinti siūlomus e, asignavimus sumažinimus. Ir mes iš tiesų darėme viską, kad e, visa informacija, kuri buvo pateikta tarybos darbo grupių, būtų bus pateikta taip pat ir uh, parlamentui ir prašau jūsų supratimo, mes dėme visas pastangas, kad informacija visa būtų pateikta ir mano kolegos taip pat bendrabiavo su atskirais pranešėjais tam, kad galėtų paaiškinti įvairių scenarijų poveikį finansavimo galimybėms, jeigu leisite dar paminėsiu kelis aspektus pastabas dėl pakeitimų turint omenyje, kad parlamentas dar nerengė dėl viso paketo galutinio balsavimo, tai jeigu parlamentas <clears throat> bus nepatenkintas kai kuriais pasiūlymais, tai e, dar turės galimybę tą nepasitenkinimą parodyti balsavimo e, metu ir e, tas tekstas, kuris galutinio sustrimo dabar yra svarstamas ir aptariamas teisininkų lingvistų komisija savo pasiūlyme, kurį pateikė 11 metais dėl DSF, e, DFS, tik DFP, paaiškino, kodėl e, šio fondo naudojimas e, išorės veiksmams yra naudingas vidaus politikai ir kad Ši lėšų panaudojimas nesidubliuos su kitais fondais, kurie naudojami, kurių lėšos naudojamos išorės politikos tikslams ir teisinis pagrindas šiam finansavimui yra tas pats, dėl kurio balsuosite kovo mėnesio plenarnėje sesijoje. Aš tačiau nepritariu šeštajam pakeitimui, kuriame teigiama, kad pagal sutarties nuostatas nacionalinės programos ir DFP gali būti tvirtinamos remiantis deleguotais teisės aktais. Komisijos teisės tarnybos nuomonė yra kitokia. Parlamento e, teisininkų išvadų dar nemačiau, tačiau e, tas e, starties straipsnis, kuris siemas su pakeitimu, aiškiai sako, kad deleguotų teisės aktų čia taikyti negalima. Ir mes manome, kad nacionalinių valstybių narių programų nebūtų galima tvirtinti vadovantis deleguotais teisės aktais. Sprendimai turi būti priimami kitais būdais, o ne komisija juos turi priimti ir būtent dėl vidaus reikalų fondo atitinkamas pakeitimas ir yra, pasiūlymas ir yra pateiktas. Taip pat siekiame užtikrinti, kad uh, šio fondo lėšų panaudojimo e, tvirtinimo terminai e, atitiktų nacionalinių programų lėšų panaudojimo tvirtinimo terminus ir aš tikiuosi, kad per artimiausius sustikimus, e, kuriuose bus svarstoma politinio dialogo su valstybėmis narėmis pažanga, mes galėsime atitinkamus sprendimus priimti ir komisijos narė Malstrom komiteto vadovui savo laiške taip pat jau užsimina apie tai, kad komisija yra pasirengusi ir džiaugsis galimybę reguliariai sustikti su lybė komiteto nariais, papasakoti apie tai, kaip vyksta um, DFP lėšų panaudojimas ir esame pasirengę su jumis toliau diskutuoti tęsti šį dialogą. Ačiū už galimybę pristatyti komisijos nuomonę dėl šios rezoliucijos ir e, aš tikrai apgailestauju, kad jums susidarė įspūdis, jog komisija e, kažkaip vien, vienašališkai elgesi šiuo atveju, kadangi pirmininkaujančios Graikijos atstovas šalia manęs sėdi, tai aš iš tiesų noriu išsklaidyti tą įspūdį, e, paneigti bandymus tvirtinti, kad komisija laikėsi kažkokios vienašališkos pozicijos, mes atlikome savo pareigą, e, gerbdami, laikydamėsi tiek sutarties nuostatų, tiek tarp institucinio susitarimo ir e, visais manomais būdais e, gerbėme parlamentą ir šį komitetą. Pone Gions. Labai ačiū, norėčiau sureaguoti į vieną jūsų paminėtą dalyką, kad parlamento, tai yra ir Libė komiteto pranešimas dėl proceso. Aš nedalyvau visose darybose, tik tai kai kuriuose e, dėl kai kurių klausimų, kaip kad sakiau pradžioje, bet aš galėčiau kreiptis į kolegas. E, dabar mes rengėme pranešimą ir ta nuomonė yra bendra visų tų, kurie dalyvavo diskusijose. Ir toks e, įsipareigojimas, yra komisijos įsipareigojimas e, dalytis informaciją su taryba ir kom, komisijos įsipareigojimas dalytis e, informaciją su taryba ir komisija. Taigi, dėkoju Jums už Jūsų atsakymą, ačiū, kad paaiškinote, kaip įsivaizduojate visą procesą. Aš įsivaizduoju, kad tarybai nebuvo labai svarbu, ar iš tikrųjų uh, E, daugiau tos informacijos buvo pateikta ar ne ir jie nesiskundė ir aš taip pat nesiskūščiau ir kolegos panašiai elgtųsi net ir panašiai e, ir atsirastų tokia, toks įspūdis, kad parlamentas e, gauna daugiau informacijos. Pranešime atsispindi parlamento pozicija ir tų, kurie derasi dėl atskirų klausimų ir mes kol kas dar esame mokymosi etape. Aš vertinu jūsų poziciją, bet parlamentui vis tiek e, atrodo, kad tas dalykas yra labai svarbus, e, tam tikras e, mokymosi laiko etapas dabar yra ir ačiū už paramą, vyko labai ilgos diskusijos dėl vykdomųjų aktų, deleguotojų aktų ir skirtingai skirtingos teisės tarnybos interpretuoja viską. Mes svertiname jūsų poziciją, ją e, priimame, bet renksime toliau savo pranešimą, atsižvelgdami į mūsų darybininkų nuomonės. Čeinai noriu pasakyti, kad visi turbūt sutinka su tuo, kad tas procesas nebuvo laikomas labai teisingu ar subalansuotu ta prasme. Aš iš daugelio kolegų panašiai girdėjau. Jiems susidarė įspūdis, kad susitarimas buvo tarp komisijos e, ir tarybos jau pasiektas ir parlamentas neturėjo galimybių daug ką pasakyti per darybas. Kitas klausimas yra ta kita dalis, e, kaip aš sakiau, naudoti ar ne dėl išorės e, santykių. Labai ačiū Jums, ačiū komisijai už nuomonę. Pirmadienį balsuosime. Matau, kad dar vienas komisijos atstovas e, pakėlė ranką. Norėtumėte dar kai ką patikslinti ar pakoreguoti? E, Minutėj suteiksiu žodį ir paskui pranešė apibendrins viską. Prašom. Komisijos atstovė. Aš esu iš Teisingumo generalinio direktorato, norėčiau tarti keletą žodžių dėl teisingumo klausimų, kadangi šis dokumentas apima ir šią sritį. Norėčiau padėkoti ir tarybai, ir parlamentui iš konstruktyvės darybas. Iki šiol mes galėsime laiku patvirtinti, galėjome laiku patvirtinti reglamentus 13 e, metų pabaigoje ir informacija buvo teikiama abiems institucijoms, parlamentui ir tarybai. Ir dabar po patvirtinimo, pritarimo mes rengėme e, metinės programas, to įrengsime konkursus, atskaitomybės mechanizmai yra dėgiami tam, kad būtų galima įvykdyti metinės atskaitomybės prievolės. Pone Gions labai džiaugiuosi, kad jūs taip pat dalyvaujate mūsų posėdėje, nes buvo labai e, daug e, skirtumo, kai buvo e, traktuojami teisingumo ir vidaus reikalų klausimai ir turėjome tikrai pozityviaus patirties. Dirbdami su komisija, kaip sakiau, matėme labai kūrybingą, kūrybišką komisijos požiūrį ir uh, su taryba ir komisija tikrai gerai padirbėjome visą laiką, viso proceso metu buvo. Taip, labai ačiū. Ačiū, kad atvykote. Aš jūsų nepastebėjau e, pradžioje, bet tikrai e, reikia e, pasakyti, kad dėrybos dėl tų dviejų sričių vyko skirtingai. O dabar nežinia ką daryti. 11.40 turėjome svarstyti kitą klausimą. Tai yra klausimas susijęs su Bulgarijos delegacija. Pranešėjas turėtų e, būti e, posėdėje, bet kol kas jo nėra. Padarykime pertrauką 15 gal minučių ir paskui jau pradėsime darbą.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

быстро, как ты сказала, не криво. I would like to welcome everyone. Norėčiau pasveikinti visus, kurie sugrįžo po pertraukos, jums leidus. Uh, Norėčiau paprašyti kolegų susėsti, kad galėtume tęsti darbą. Mūsų kitas darbo tvarkės punktas yra mūsų komiteto delegacijos vistas į Bulgariją, nu, pasižiūrėti pabėgėlių būklę e, ypač pabėgėlių iš Sirijos, e, vyko sausio mėnesį 20-22 dieną. E, tas e, apsilankimas ir šis klausimas svarstamas kartu su pono Stojanovo klausimu, tai yra jo e, prašymų pateikti raštišką atsakymą komisijos šiuo klausimu. Ponas Engelis buvo mūsų delegacijos vadovas Bulgarijoje ir paprašysime jo pristatyti trumpai uh, Kaip sekėsi, kiek žinau, buvo ir ponė Gijom delegacijoje, ji negali dalyvauti posėdėje, bet dėje turi kitų įsipareigojimų, negaliu atėję, taigi prašau e, e, paprašyti poną Angelį pristatyti savo įspūdžius apie e, šį apsilankymą. Labai ačiū pirmininkė. Man buvo labai malonu e, dalyvauti delegacijai, vadovauti delegacijai, nes tuo labiau, kad delegacijoje aš pats jau sudariau 50 procentų sudėties, bet visai neblogai, nemažai kolegų iš Bulgarijos e, mus lydėjo, taigi netaip jau mažai mūsų buvo, aš nežinau, ar ataskaita palačiai jums. Uh, visi gavo ją padalytą visiems, nes ten labai viskas tiksliai pristatyta, skaičiai, m, mm, duomenys. Ir noriu pasakyti, kad Bulgarijoje tikrai mūsų programa buvo įtempta, apėmė ji. E, faktinius vizitus, norintys pasižiūrėti, e, kaip e, Sirijos pabėgėlių klausimas, atrodo, ir ne tik pabėgėlių iš Sirijos, taip pat norėjome pasižiūrėti ir į svarbesnės infrastruktūros ir objektus svarbesnius, e, pasižiūrėti, kaip žmonėms e, teikiama tarptautinė apsauga ir panašiai. Bet viską reikia, į viską reikia žiūrėti tam tikrame kontekste. Ne visi tie žmonės nori e, atvykti Bulgariją ir likti Bulgarijoje. Jie nori atvykti į Europos Sąjungą, o Bulgarija, žinome, kur yra geografinė prasme Taigi visai natūralu, kad ta šalis tampa pirmąją ES šalimi tiems, kurie nori į ES pakliūti. Nors mes uh, aiškiai matėme kad Bulgarija buvo ir iš dalies iki šiol e, yra ne labai gerai pasiruošusi priimti pabėgėlius prieglopščio prašytus, taip pat žmonės, kurie ieško, siekia apsaugos. Bet kai kyla tokios rimtos krizės kaip Sirijos, žinome, kad kitų krizių buvo regione, tada kyla e, problema pabėgėlių, nes skaičius nepaprastai išaugo ir, man atrodo, bet kokiai šaliai būtų sudėtinga tiek žmonių priimti net ir optimaliomis sąlygomis. O Bulgarijos sąlygos nėra optimalios, jos gerėja. Mes turėjome galimybę įsitikinti, kad daug kas yra daroma, kad e, būtų galima pagerinti prieimimo sąlygas, bet, e, tą noriu iškart pasakyti, bet jeigu ateityje dešimtis tūkstančių dar papildomai žmonių atvyktų į, į Bulgariją, tuomet e, spaudimas prieimimo infrastruktūrai Bulgarijoje būtų nepaprastai didelis. E, kalbėjau aš dabar apie skaičius prieimimo infrastruktūra skirta daugiausiai priimti penkiems tūkstančiams žmonių e, visų kategorijų atvykstančių žmonių, o žinome, kad vien Turkijoje 750 e, tūkstančių Sirijos žmonių yra, kurie juda, kaip žinia, e, į Libaną panašiai atvyko panašus skaičius siriečių ir pačioje Sirijoje milijonai žmonių e, yra išvaryti iš savo namų ir jie bando, dalis jų bando kirsti sienas. Ir jeigu mes galvosime apie tai, tai mes išvadose visai teisingai, manau, pastebėjome, kad problema yra ES, kurią reikės spręsti visai ES, nes nepakanka kaltinti Bulgarijos, kad prieimo sąlygos yra nepakankamai geros, kai tiek daug žmonių atvyksta. Mes turime išsiaiškinti, kiek Sirijos piliečių priimtų ES e, tęsiantis kriziai E, skaičiai yra ne, nepaprastai dėlį. Aš girdėjau apie keletą šimtų, pavyzdžiui, Prancūzijoje 500, mano šalis 60, pirmieji 28 tuoj pat turėtų atvykti, bet šie skaičiai, lyginant su tais skaičiais, kuriuos matėme, yra labai kuklus. Taigi, Europos Sąjunga turėtų iš naujo pasižiūrėti į savo bendrą požiūrį į žmonės siekiančius apsaugos, nes krize nemalšta ir nežinome, kas bus Libijoje rytoj ir aplink. Taigi turime pasirengti visi, geriau pasirengti padėti žmonėms, priimti žmonės kurie ne dėl savo kažkokio noro turi perskelti kitur, jie turi tą daryti, nes jų gyvenimui kilo pavojus, jų ateičiai kilo pavojus. Civilizuotos teritorijos, kaip, tokios kaip Europos Sąjunga, turėtų uh, e, pasirenkti, priimti tuos žmonės ir turėtų didžiuotis to, kad gali tą padaryti. E, nenorėčiau plėstis, bet pasakysiu, kad mūsų vizito tikslas buvo įvertinti e, prieimimo sąlygas e, Sirijos žmonėms ir kaip viskas plėtojasi. Pradžioje nebuvo viskas labai gerai, bet padėtis gerėjo. E, kilo daug problemų. Pirmiausia, kas atsitinka tiems žmonėms, kai jie palieka registracijos centrus. Jiems e, suteikiamas tam tikros apsaugos statusas, bet tuo metu atrodo Bulgarijai e, kilo problemas dėl to, kad daug tų žmonių atvykusių yra beraščiai, neturi jokio išsilavinimo, nei profesinio, nei kitokio. Dėl to nelengva tuos žmonės integruoti Bulgarijos visuomenę ar e, net darbo rinką. Nebūtų lengva, jeigu būtų prieita prie to. Taigi integracija yra labai rimta problema ir Bulgarijos valdžia dabar e, ieško išeičių, gal per lietai, tačiau bandoma būd, tų būdų ieškoti. Kitas klausimas. Dabartinis jau dabartinė problema ir realiai didėsinti problema nelydimų nepilnamečių problema. Mes nematėme tokių nepilnamečių ir visi sakė, kad e, teoriškai jų yra, bet kad niekas jų nematė. Ir yra tam tikras centras, kurio tie nelydimi nepilnamečiai, bet e, kyla daug problemų dėl to ir reikia žiūrėti, kaip bus e, sąlygos taikomos jiems, jeigu skaičiai didės. Galutinis pastebėjimas ar elementas, kuris mano nuomonė rodo, kad e, yra daug veidmainiškumo. Ir iš Europos pusės Bulgarija yra dabar labai kritikuojama, kad e, stato tvorą 30 km ilgio E, e, ties sieną su Turkija. E, bulgarai sako, kad ta teritorija nepaprastai sudėtinga ir kad žmonėms sudėtinga, kad ta, ta, kirsti sieną ties ta vieta yra pavojinga žmonių gyvybei. Mes dabar reikalavome iš Bulgarijos tam tikrų veiksmų, uh, tuo metu, kai Bulgarija rengėsi įstoti į Šengeno zoną. Bet tuo pačiu metu mes ją smerkėme e, dėl to, kad ji neleidžia žmonėms atvykti savo, pakliūti savo teritoriją, o tai yra prievolė pagal Europos tarptautinę teisę, bet ne bet kokiomis aplinkybėmis patekti. Ir e, bulgarai visai teisingai savo, kad egzistuoja e, oficialūs sienos skirtimo punktai. Ir jeigu žmonės e, keliaus per tos punktus, tai negražinimo principas turėtų būti taikomos būtent ten. Graikijos atveju matėme, kad esant tokiai sienai, tvorai, problemų sumažėjo, o Bulgarija dabar, e, Bulgarija labai kritikuojama, nors statyba dar jos neprasidėjo. E, yra keletas problemų, tai yra geografinė situacija, tai reiškia, kad ši šalis kenčia nuo migracinio spaudimo ir tos problemos didesnės negu bet kokiai žeminiai šaliai Bulgarijos valdžia nori apsaugoti stipriai savo sienas ir tuo pačiu metu reikia, kad žmonės e, patektų Bulgarijos ir ES teritoriją tie žmonės, kuriems reikia tarptautinės apsaugos. Galiausiai egzistuoja objektyvūs objektyvi būtinybė uh, E, bendro Europos Sąjungos požiūrio, nes e, ne viena atskira valstybė narė, ypač vargingi, viena iš vargingiausių valstybių, galės e, išspręsti visas problemas ateityje, ypač galvojant apie mm, padidėjusius rautus, tokius kaip kad buvo prieš keletą metų. Apibendrinamas pasakysiu, kad Bulgarija labai pasistengė, nu, siekdama pagerinti prieimimo sąlygas pabėgėlių ir prieglopščio prašytojų, tačiau nepakankamai. E, dar trūksta daug ko, nors pastangos dedamos ir man būtų malonu, jeigu mes pasiremtume šiuo e, pavyzdžiu e, ir kalbėtume apie tam tikrus e, raginimus. Viskas prasidėjo nuo Lampedūzos ir kitur. E, dabar e, prie farmakonysį žmonės nuskendo ir ministras pasakė, bais, padarė baisius pareiškimus ir niekas nekalba apie jo atstatydinimą. Tačiau Europa tik tai simbolinį susirūpinimą reiškia ir bent jau šiaurėje e, galvojama, kad e, pietiečiai turi viską spręsti ir dar reikia, galima juos kartas nuo karto pakritikuoti ir galvoja, kad tik tie pabėgėliai pas mus nepakliūtų. Mes kaip Europos parlamento nariai turėtume labai stipriai pasmerkti. Mm, e, netaikymą kaip galima geresnių sąlygų pabėgėliams. Labai ačiū šį pristatymą temos. Aš suprantu, kad e, išaiškėjo per jūsų apsilankymą, kaip, e, kokios, kokie prieštaringi mūsų yra reikalavimai, reikalavimą apginti, apsaugoti sieną, kaip sąlyga tai yra e, prisijungti prie Šengeno erdvės. Ir kitas dalykas, kaip įleisti prieglopščio prašytojams įvažiuoti šalį ir neleisti jiems pakliūti į kitas šalis. Tai yra tikrai veidmainiškas požiūris. Mes esame nemažai apie tai kalbėję, kai kalbėjome apie taip vadinamą viduržėmio jūros krizę. Labai ačiū. Kaip sakiau pradžioje, kalbėsime apie šį klausimą kartu su ponos Stojanovo e, prašymų pateikti komisijos rašytinį prašymą. Ir norėjome aptarti komitete e, šį klausimą. Jūs esate, kaip suprantu, gavęs jau atsakymą ir dar paprašysime, kad komisija tą atsakymą e, pristatytų mums dar kartą. Kiek žinau, ponas Silčiavas dar norės pasisakyti ir taip pat ponas Stojanovas. Pradėkime nuo pono Stojanovo, nes būtent jis pateikė šį klausimą komisijai. Ačiū pirmininkė. Spalio 16 dieną aš nusinčiau tą klausimą komisijai ir iš principo čia yra net trys klausimai Ir aš pamaščiau, pamaniau, kad tie klausimai gan paprasti ir komisija galės labai greitai juos atsakyti, panaudojant e, pagreitintą procedūrą. Atsakymą gavau gruodžio 12 dieną. Kaip žinote, laikas numatytas komisijai atsakymui pateikti yra 3 savaitės, taigi nebuvo laiko, laik, laikomasi termino. Ir dabar aš norėčiau uh, pasakyti, jog labai manęs netenkina tas atsakymas, nes ten irgi yra prieštaravimų. Pirmiausia, pirmajame sakinyje, pirmame, pirmajame to atsakymo sakinyje, aš jau ir matau tą prieštaravimą. Aš klausiau, ar Bulgarija teikė lėšų Sirijos fondui, Sirijos pabėgėlių fondui, o atsakyme yra teigiama, kad nebuvo numatyta konkrečiai lėšų kovai su Sirijos krizės padariniais. Bet yra ES ir valstybių narių bendras pareiškimas, kad 2 milijardai eurų bendrai buvo surinkta, 900 tūkstančių buvo iš maždaug iš tam tikrų biudžeto eilučių. Taigi, kaip pavadinsime tuos 2 milijardus? Ne fondas, tai vis tiek tai yra lėšos, tai yra kažkokia speciali e, finansavimo priemonė, neįlinis mechanizmas tikriausiai. Bet aš manau, kad e, tas atsakymas nėra pakankamai tikslus. Ir komisija tiesiog nori pasakyti, kad aš esu nekompetentingas, o tai nėra tiesa. Taip pat sakoma, kad 300 tūkstančių skyrė tam ne fondui ir Bulgarija. Tai dabar iš tikrųjų kiek buvo išmokėta lėšų iš tų 2 milijardų eurų ir man nieks nepatikė atsakymų į šį klausimą. Komisijos pateiktame atsakyme. Tada aš kalbėjausi su komisarė Georgieva ir pasakė, kad toks fondas yra ir jį valdo kaip komisarė. Pone Malstrom, komisarė Malstrom, teigia, kad tokio fondo nėra. Taigi aš nelabai suprantu, kodėl dvi komisarės tarpusavėje nesutarė ir viena kitai prieštarauja. Viena atsakymą man pateikė raštu, kita žodžiu. Taigi dar turiu ir kelis papildomus klausimus. Kaip antai, kodėl bandoma išvengti to atsakymo arba uh, vėluojama pateikti atsakymą, argi taip jau sudėtinga parašyti puslapio atsakymą. Komisija šiek tiek paaiškino man situaciją, kiek galėjo, bet tai, kad jie nepatikė atsakymo laiku, man jau rodo, kad jie nesiekia pateikti objektyvių uh, atsakymų, jie tiesiog man atsako kaip e, Bulgarijos delegacijos nariui, kaip asmeniui, kuris neprotingai yra smalsus. Dar norėčiau paklausti apie tų dviejų milijardų išmokėjimą. Galbūt komisija galėtų detaliau pasakyti, kaip buvo skirtos tos lėšos. Tai Bulgarija irgi skiria lėšų, tai yra viena neturtingiausių ES valstybių narių, narių, kur pensija yra 100 eurų. 300 tūkstančių eurų skiria mūsų šalis, tai 300, 3 tūkstančių bulgarų pensijos dydžio suma. Ir taip pat yra kitų klausimų papildomų klausimų. Aš norėčiau padėkoti ponui Engel už jo pasiaukojimą, tačiau noriu pasakyti, kad Bulgarija turi apsaugoti savo sienas ir turi patruliuotis, prižiūrėti tas sienas, bet galiausiai juk tai yra ir ES sienos, ne tik mūsų Bulgarijos sienos. Dėl to mes ir įsipareigojame užtikrinti tų sienų saugumą. Taigi, pirmas klausimas štai koks. Akivaizdu, kad dauguma pabėgėlių tiksliai nežinau kiek, gal 12 tūkstančių, bet tarkim, jie yra pabėgėliai, bet galiausiai paaiškėja, kad jie nėra siriai ir kad net nėra pabėgėliai. Bulgarija yra kritikuojama teigiant, kad pagal tarptautinės teisės nuostatas negalima jų atstumti. Taip, bet ką tada daryti palei sieną, kaip žinot, kas yra pabėgėlis, kas nelegalus imigrantas. Taigi Bulgarija turi užtikrinti tinkamą darbo organizavimą, proceso organizavimą, kad tie žmonės būtų nusiusti į pasienio punktus ir kad būtų bandoma išsiaiškinti, ką, ką reikia išsiųsti, o kas gali įvykti į šalį. Ir dar vienas klausimas, kurį uždavė daugelis kolegų, komisarė Malstrom apie tai kalbėjo, tai yra 33 straipsnis. Dublino antrasis reglamentas. Laiko nėra, tai būtų tikrai gerai, kad paskubėtumėte, nes ir komisijos nuomonės reikia išklausyti. Baigiu. Čia paskutinis mano klausimas. Noriu gerai jį apibriežti, kad gaučiau gerą atsakymą. Taigi, 33 straipsnis, Dublino antrojo reglamento 33 straipsnis kelia problemų. Kai kurie kolegos bulgarai sako, kad negalime aktyvuoti to straipsnio, bet nematau, nesuprantu kodėl. Tai yra galimybė parodyti solidarumą krizės metu. Bulgarija turi rašyti ataskaitas. Puiku, tą ar darysime, nes turime atsiskaityti už politiką. Norėčiau paklausti komisijos, kokia čia yra taikoma procedūra. Pagal šį straipsnį mes žinome, kad kol kas straipsnis nebuvo pritaikytas, prašau, paaiškinimo. Ačiū. Ponas Ilčiavas. Po to paprašysime, kad komisija atsakytų į klausimus, visus tos sudėtingus klausimus. Ponas Ilčiavas, ačiū, ponė pirmininkė, aš norėčiau pasakyti, jog labai džiaugiuosi šią ataskaitą dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, aš jau seniai nuo praeitų metų rudens maniau, kad uh, ir tikėjausi, kad e, situacija Bulgarijoje bus išanalizuota ir kad bus pateikta informacija ir Libe komitetui ir netgi gal platesnėme kontekste, nes aš man, taip ir maniau, kad problemos e, taps sudėtingesnės Bulgarijoje. Ir tai reiškia, kad net jau už šalies sienų jaučiame tą problemą. Ši delegacija, kuriai vadovavo ponas Engel, buvo labai sėkminga ir tai rodo ir pateikta ataskaita. Mes susitikome su pagrindiniais veikėjais Bulgarijos e, teisėkuros ir vykdomosios valdžios atstovais, taip pat kitais e, pareigūnais. Ataskaita labai konstruktyvi, detali ir išsami. Ir aš dėl to labai norėčiau padėkoti ponui Engel. Tikrai labai vertinu jo pastangas visuomet mm, išlikti kantriam ir veiksmingam. Ataskaita mums bus labai svarbi, bus labai svarbi, turint omenyje būsimus forumus, diskusijas ir bandymus priimti atitinkamus sprendimus parlamente ir mūsų komitete. Nes, kaip, kaip jau sakiau, ataskaitoje daug detalių, daug pavyzdžių ir daug išvadų. Na, trumpai norėčiau paliesti tris dalykus. Pirmiausia, įstatymai Bulgarijoje, apie tai kalbama ir ataskaitoje, turi būti pakoreguojami. Ypač atsižvelgiant į 35 straipsnį, turiuomenėje dabartinį pabėgėlių ir imigrantų įstatymą. Šiame įstatymo straipsnėje ir kituose tekstuose reikalaujama, kad šalis, kuri priima potencialius pabėgėlius imigrantus ir ypač nepilnamečius, nelydimus nepilnamečius, turi imtis pastangų ir užtikrinti, kad prisijungtų ir artimieji šeimos nariai. Dabar iš ataskaitos matome, kad 192 nelydimi nepilnamečiai atvyko ir turime paskaičiuoti ir tolesnį iššūkį, kaip Bulgarijos valdžiai teks dabar suvienyti tas šeimas ir priimti ir šeimos narius. Tai dar 600 tėvų maž, panašu, kad prisijungs prie tų nepilnamečių. Ir vėlgi tai bus labai neraminantis signalas ir mums, ir, ir valdžiai. Pasien, pasienis Bulgarijos ir Turkijos pasienis. Ataskaitoje jau yra pateikiamas pilnas atsakymas. Tai nėra siena tarp dviejų kaiminių šalių, čia yra gražus kaiminiai santykiai, tai yra nedidelė siena tiesiog tam, kad būtų užkirsta kelia, rizik, užkirstas kelias rizikingam sienos kirtimui ir kad būtų žmonės patikrinami pasienio punktuose. Nes nei vienas iš tų žmonių per pasienio patikrinimo patikrinimo punktus nebandė patekti į Bulgariją. Ta darė per, per skylės sienoje ir panašiai naktį, kada niekas nemato, bandydami išvengti patrulių dėmesio. Ir dar viena mintis. Gerai, kad ataskaitoje pripažįstamos Bulgarijos valdžios pastangos apsaugoti ES išorės sieną ir turime nepamiršti šio labai svarbaus aspekto negražinimo principas turėtų ir galėtų būti pozityviai įgyvendinamas, nenusistatant iš anksto prieš nieką ir prieš tą sienos dalyką. Ir aš manau, kad tą ataskaitą, tą ataskaitą galima būtų padalinti ir kitiems komitetams, ir ypač AFET komitetui. Ir Tai galėtų būti taip pat ir informacija, kurią galėtumėme pateikti parlamento teisininkams. Aš manau, kad visi kolegos, visi tie faktai ir skaičiai turi būti aiškiai pateikti, publikuoti. Pirmininkė, ačiū. Dabar norėčiau ponios Pain paprašyti pasisakyti komisijos vardu, kad ji atsakytų į klausimus ir išsakytus komentarus. Ponas Pain. Ačiū, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia pripažinti, kad iš tiesų pavėlavome pateikdami atsakymą į iškeltą klausimą. Mes labai rimtai žvelgiame į parlamento klausimų atsakymą, į šį procesą ir bandome visuomet laiku pateikti atsakymus per numatytą terminą. Kartais tie klausimai yra tokie, kad reikia keliems komisijos pareigūnams ar tarnyboms sureaguoti ir atsakyti, kartu parengti tą atsakymą, bet aišku, čia nepasiteisinimas, visada bandome laiku pateikti atsakymus. Deja, šiuo atveju pavėlavome. Norėčiau dabar pakomentuoti esminius klausimus. Tikiuosi, kad mums nereiks aptarti terminologinių klausimų ir kaip mes ir pateikėme savo raštu, pateiktame atsakymę, nėra konkretaus ES fondo, specifinio fondo sukurto kri Sirijos kriziai. Tai yra išlaidos, kurios skiriamos iš, paimamos iš įvairių sričių, tam, kad būtų galima padėti Sirijos kriziai įvairiais būdais. Taip būtent ir buvo surinkti tie 2 milijardai eurų, tai yra bendra suma, kuri buvo skirta iš gausybės įvairių bendrų e, bendrijos e, išlaidų eilučių ir dvišalių pagrindų valstybės narės taip pat skiria lėšas. Ar teikdamos lėšas valdžiai atitinkamoms institucijoms Libane, Jordanijoje ar Turkijoje, arba teikdamos lėšas nevyriausybinėms organizacijoms, kurios veikia Sirijoje. Iš principo ES išlaidos yra susijusios su įvairiomis ES finansinėmis eilutėmis, kur būtent kalbama apie humanitarnę pagalbą ir vystomą bendradarbiavimo pagalbą. Ir Mes taip pat teikėme ir praktinę paramą tom šalims, kurios susiduria su pabėgėlių krize, tos, kurios yra palei Sirijos sienas. Dabar kiek skiria Bulgarija? Europos, taip nebuvo skirta per ES sistemą, Bulgarija pati pasiūlė tas lėšas kitom šalims veikiančioms regione tiesiogiai, taigi aš tikrai negaliu tiksliai pasakyti, kaip buvo panaudotos tos lėšos, jos nebuvo skirtos per Briuselį. Taigi, man atrodo, kad į klausimą atsakiau. Dabar kiti klausimai. Tas klausimas, kuris raštu buvo pateiktas, ten buvo klausima ir apie tai, ar Bulgarija gavo lėšų, yra gavusi lėšų iš šios eilutės, iš tų dviejų milijardų. Ne, mes teigiame ir atsakėme, kad nebuvo skirtos lėšos. Uh, iš tų 2 milijardų, visos lėšos buvo skirtos Sirijai, tačiau mūsų, kaip sakiau, mūsų atsakymas, kadangi jau buvo pateiktas, tai aš gal dar galėčiau tik tai papildyti, kad Bulgarijai mes irgi teikiame paramą prieglopščių, prieglopščio prašytojų paramos fondas irgi remia Bulgarijos institucijas ir tikimasi, kad iki kitų metų rugsėjo mėnesio bus skiriama ta parama. Taip pat skubos tvarka finansinė parama buvo skiriama Bulgarijai pagal kelis fondus, kurie patenka į vidaus reikalų e, finansinę sistemą, SOLID programą. 5,6 milijono eurų buvo skiriama iš Europos pabėgėlių fondo, 2,4 milijono eurų iš ES sienų fondo ir iš tų lėšų, kiek suprantu, jau tie avansiniai mokėjimai, tai 80 procentų visos sumos pasiekė Bulgariją. Taip pat maždaug pusė milijono eurų yra skiriama iš Europos pabėgėlių sugražinimo fondo. Gal dabar bendresnius klausimus irgi galėčiau aptarti. komisija pripažįsta pono Engel atliktą darbą ir mums irgi neramu dėl to, kad didžiulis spaudimas patiriamas ir ypatingai tą spaudimą patiria Bulgarija. Sirijos krizės kontekste Bulgarijos valdžia labai daug yra nuveikusi, bendradarbiaudama su komisija, su ESA, UNHR ir kitomis tarnybomis buvo daroma daug pastangų, kad būtų e, užkirstas kelias situacijos blogėjimui. Ir panašu, kad situacija stabilizavosi ir yra sukontroliuota, neblogėja, bet yra nemažai iššūkių, apie kuriuos kalbėjo ir ponas Engel, susijusių su migrantų ir prieglapščio prašytojų situacija prieimimo centruose ir tai, kad prieglošio bylų yra susikaupę labai daug ir mm, galvom ir apie tuos, kuriems suteikiama tartutinė apsauga. Taigi, šiame kontekste buvo diskutuojama ir apie 33 Dublino reglamento straipsnį ir komisija iš tiesų jį dabar svarsto. Visiškai aišku, kad jeigu bus aktyvuotas tas straipsnis ir komisija teiks rekomendaciją pagal 33 straipsnį, tuo met jokių būdų nebus bandoma bausti ar kaltinti Bulgariją ar kažką kitą. Tiesiog tai yra galimybė pripažinti, kad problema egzistuoja, egzistuoja sudėtinga situacija ir reikia imtis veiksmų. Tai bus stiprus signalas, tokia rekomendacija, rodantis, kad Bulgarija nėra palikta viena ir kad Europos komisija ketina padėti Bulgarijai įveikti šią krizę ir taip pat būtų viešai paskelbtas solidarumas su Bulgarija ir, ir tai leistų įgyvendinti tinkamus veiksmus. Ir taip pat komisija skiria testinę paramą ir tas mobi paramos mobilizavimas tęsis. Dabar sprendimas dėl rekomendacijos pateikimo pagal 33 straipsnį yra primamas komisijoje Dabar jis yra svarstomas, ta, ta, ta rekomendacija yra svarstoma ir galiausiai komisarų kolegija prims sprendimą. Dėl to, ar reikia imtis to ryštingo žingsnio. Ačiū. Eh, thank, thank you very much. Labai ačiū už Jūsų atsakymus. Kartu su ekonomikos komitetu renksime balsavimus, taigi dabar steiksiu žodį ponui Engeliui trumpam e, komentarų vertinimui, apibendrinimui. Dar norėjau paminėti vieną dalyką. Buvo pateiktas pasiūlymas e, pranešimą nusiųsti užsienio reikalų komitetui, pasidalinti su juo šiuo pranešimu. Manau, kad pasiūlymas vertas dėmesio, paprašysime sekretariato tą darbą atlikti, kadangi užsienio reikalų komitetas galėtų šio pranešimu taip pat tinkamai pasinaudoti, taigi prašau dabar pono Engelio apibendrinti diskusiją, kadangi atvyksta kito komiteto nariai. Ačiū, ponė pirmininkė. Kolegoms e, įsikūrent savo vietose noriu padėkoti mūsų komiteto kolegoms už dalyvavimą diskusiją, dėkuoju komisijai už e, pateiktą pranešimo įvertinimą dėl paties pranešimo. Neturiu daug ką pridurti. Manau, kad to ir apsiribosiu pirmininkė. Ačiū, kad už įdėtas pastangas šioje srityje. Prieš baigiant šį posėdį noriu pranešti, kad kitas mūsų posėdis vyks e, vasario 24 dieną Strasbūrė. E, ten balsuosime, taigi laukime visų aktyviai dalyvaujant, o kovo 6 dieną ryte komiteto posėdis vyks e, Briuselėje, pirmininkė pasitaiso vietoj kovo 6 dienos, nurodydama kovo 10 dieną. Matome, kad atvyksta ekonomikos komiteto nariai po truputį į mūsų salę, taigi po kelių minučių kartu su jais balsuosime.